Colleghi, cominciamo i nostri lavori, apprezziamo la presenza. Mėly kolegos, pradėkime darbą. Dėkojam visiems, kurie laiku atvyko į posėdį. Pirmasis mūsų darbo atvirkės punktas tai yra darbo atvirkės tvirtinimas. vakar ryte elektroniniu paštu jums buvo atsiusta keletas pakeitimų. Tikiuosi, kad visi juos gavote. Pakeitimai susijęs su to, kad apie Alžyrą kalbėsime 11 valandą, o balsavimas šiandien po pietų posėdžio pabaigoje. Lyze pranešimo balsavimas bus e, rytoj Nauja darbo tvarkė parengta tik anglų kalba, nes atsirado labai neseniai. Joje jau yra visi pakeitimai. Jeigu niekas neprieštarauja, laikysime, kad darbo tvarkė yra priimta. Antrasis darbo tvarkės punktas rugsėjo 22, e, spalio 4 ir 11 dienų posėdžio protokolų patvirtinimai. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikysime, kad protokolai patvirtinti. Trečiasis klausimas. Parlamento rekomendacija tarybai dėl nuseklios politikos autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojamasias priemonės, kai jų vadovai tenkina savo asmeninius ir komercinius interesus ES viduje atžvilgių. Tai yra antroji Europos parlamento rekomendacija taikyti nuoseklę politiką autoritariniams režimams, kuriems ES taiko ribojamasias priemonės. Pranešėjas yra Sir Graham Watson. Jis pat, spalio penktą dieną pateikė rekomendacijos projektą ir parengė trumpą studiją apie tas sankcijas, kurios yra taikomos įvairiems režimams. Pakeitimai turėjo būti pateikti iki spalio 17 dienos, iš viso buvo pateikta 130 pakeitimų pasiūlymų. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis pristatytų, pakomentuotų svarbiausius pakeitimus. I, I that... Pirmininkė, tikiuosi, kad man neprireiks per daug laiko atimti iš kolegų kadangi vienas iš Anglijos karalių, Henrikas VIII, yra pasakęs savo šešioms žmonoms, e, nesijaudinkite, aš jūsų per nedig ilgai nelaikysiu. Na, man malonu, kad jau antrą kartą galiu pristatyti e, šį pranešimą, dalyvaujant Jameso Medicino instituto iš JAV studentų grupiai. Aš tikiu, kad e, James Madisons, kuris buvo puikus federalistas, būtų pritaręs tam, ką mes čia darome. Kalbame apie Europos Sąjungą, kuri vis tai ketina įsitvirtinti kaip e, vertybių sąjunga visų pirma. Ir dėl to pirmininkė pristatydamas jums šį pranešimą, kuriuo siekiama būtent nustatyti nuoseklę policiją dėl ES sankcijų taikytinų nu režimams kuriems mes pritaikome įvairias ribojamasis priemonės. Aš noriu pradėti pirmininkė nuo pasiūlymo. Anksčiau vykusių diskusijų šviesoje mes turėtumėm matyti, pamėginti pirmiausiai pakeisti pavadinimą šio pranešimo. Pranešimas turėtų skambėti pasiūlymas dėl Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl nuseklios politikos režimų, kuriems es taiko ribojamasis priemonės, kai jų vadovai tenkina savo asmeninius ir komercinius interesus es e, viduje atžvilgiu. Tai yra, mes turėtumėm išbraukti autoritarinių, žodį autoritarinių. Ir turėtumėm kalbėti tiesiog apie režimus, kuriems jau pritaikėme ribojamasias priemonės, vienokio ar kitokio tipo. Ir be abejo, pirmininkė. Mano kolegoms turbūt neverta priminti, kad e, šiais metais, prasidėjus arabo pavasariui, kada mes e, savotiškai atsidurime dėmesio centre, todėl kad e, teikime paramą ar pagalbą vienam ar kitam diktatoriui, kurie išnaudojo savo žmonės. Aš manau, kad dabar būtų pats metas visą tai sutvarkyti. Taigi noriu padėkoti kolegoms už visą tą dėmesį, kurį jie skyrė pranešimui, už pateiktus pakeitimus. Taip pat noriu padėkoti sekretoriatui, ypatingai Marko Alonso, už jų pagalbą, mėginant apibendrinti visus e, pakeitimus, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ir noriu padėkoti taip pat kolegoms bendra pranešėjams už puikų darbą teikiant man pagalbą, ir mėginant šiam pranešimui užtikrinti platų pritarimą. Noriu pateikti porą paaiškinimų. Visų pirma, pirmasis susijęs su terminais sankcijos ir ribojamosios arba ribojančios priemonės. ES <clears throat> sutartyse nėra termino sankcijos. Mes kalbame apie ribojamasis priemonės. Sankcijos yra jungtinių tautų terminas kai mes per jungtinių tautų sistemą taikome sankcijas, mes tai vadiname ribojamosiomis priemonėmis, kartais naidami toliau ir pritaikydami papildomų apribojimų. E, toliau siekiančių negu jungtinių tautų lygmenės sutartosios priemonės. Todėl aš siūlyčiau neprimdomen 43 pakeitimo, kuris prašo pateikti aiškiai apibriežti ES teisinė, kaip sakiau, sankcijų nėra. Kitas paaiškinimas yra, kokio vaidmens mes siekime Europos parlamentui šiame procese. Kaip mes e, kūrėme išorinių veiksmų tarnybą, kai mes rengėme bendrą, bendrą užsienio ir saugumo politiką. Parlamentas siekė, kad galėtų nustatyti tam tikrus rėmus politikai ir įvertinti vėliau, kaip laikomas šios politikos. Taigi aš ir nesikiu, kad parlamentas dalyvautų priimant kiekvieną sprendimą dėl to, kokios ribojamasios priemonės turėtų būti taikomos, kam, kada ir kokiam sąlygom. Man atrodytų, kad tai iš tikrųjų yra administracijos uždavinys. Mes pirmininkė sėkmingai apibendrinome didumą pateiktų pakeitimų ir jie virto 16 kompromisinių pakeitimų. Be abejo, visada lieka pavojus, kad e, rekomendacija atrodo panašiai kalėdinė glutė, kur, na, šakelės, kur ant kiekvienos šakelės kabo įvairiausios spalvų burbulai, e, žaisliukai. Tačiau mes stengiamės, kad e, pasiūlymas išliktų iškios struktūros ir Tikiuosi, kad kolegos e, balsuodami dėl pakeitimų e, padės mums išlaikyti šitą tikslą ir priimti aiškia, aiškios struktūros e, ataskaitą arba pranešimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Prieš sutikdamas žodį šešėliniams pranešėjams, noriu paprašyti tokio dalyko. pasisakykite dėl pranešėjo minties išbraukti žodį autoritarinis iš pavadinimo, nes šis žodis buvo pavadinime ir tai yra gana svarbu. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet pritarsime pranešėjui ir įtrauksime tai į protokolą. Jeigu prieštaraujančių nėra, taip ir darome. Šešėliniai pranešėja yra ponė Jėglė. Prašom, ponė Jėglė. Nėra mikrofono. Ačiū pirmininkė. Mano pavardę ištarėte tikrai teisingai. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjui už jo darbą, už jo atvirumą ir už tai, kad buvo pasiryžęs įtraukti daug pakeitimų ir bendradarbiauti rengiant kompromisus. Norėčiau taip pat padėkoti ir savo kolegoms iš EPP, kurie jau iš pat karto m, mm, tikrai rodė labai daug geros valios rengiant šį pranešimą ir kompromisus. Pranešėjas siekė išlaikyti aišku šio pranešimo profilį, nepaversti jo kalėdinę glutę ir manau, kad mums tai pavyko. Arba pavyks ir galėsime toliau eiti šiuo keliu. APP yra svarbu, kad e, visais atvejais, kai imamės veiksmų prieš tokias e, autoritarinės valstybės, būtų atsižvelgiama į žmonių teisės, kad, būtų, kad jų būtų paisoma ir jas atsižvelgiama. Todėl E, noriu pakalbėti apie tas formuluotės restriktyvios ribojimosios priemonės ir sankcijos. Jau vakar apie tai buvo kalbėta ir mes visi žinome, kokie yra apibrėžimai, tačiau man atrodo, kad sankcijos galėtų būti, turėtų būti įmanomos ankstesnėje stadijoje. Ne tik kaip e, ribojamųjų priemonių dalis, bet anksčiau galbūt galima būtų kalbėti apie sankcijas. Europos Sąjungoje. Ir šį klausimą dar reikėtų įsiaiškinti. Mums tai yra svarbu ir pranešime tai atsispindi, kad e, reikia pamastyti ir apie tai, kas bus po to, kaip bus atstatoma tam tikri santykiai, kaip atstatomas, te, atstatoma teisinė valstybė arba kuriama, kaip bus remiama demokratijos plėtra, rinkimai ir panašiai. Taigi tai būtų EPP pasiūlymai ir mes siekiame, kad santykiai nebūtų nutraukti visiškai, kad tos durys nebūtų uždaromos pilnai, kad liktų dar mažutis tarpelis kokios nors rūšies bendradarbiavimui, galbūt ekonominio pobūdžio bendradarbiavimui. Tai mums atrodo svarbu. Ir ne tik dėl strateginių, dėl ekonominių interesų, ir dėl ideologinių interesų, bet reikia, žinoma, išlaikyti pusiausvyrą ir nematuoti visko dvigubų matų, kaip kartais daroma. Bet kuriuo atveju aš tikiuosi, kad ši nuomonė bus labai aiški ir parlamentui darys tik tai garbę. Ačiū. Grazie. Secondo intervento. Dėkoju. Toliau Nori kalbėti kolega Catsala. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai kaip ir mano kolegos. Kadangi man belieka tik tai e, pritarti kompromisiniam pasiūlymam. E, pirmasis pranešimo projektas e, buvo mane labai primtinas, ten buvo kalbama apie užsienio lyderių e, vaikų mokymosi galimybių pribojimą ir panašiai, tačiau e, tas man pasirodė nelabai tinkama. Vėliau mes radome sprendimą per vizų išdavimo apribojimus ir tai jau dera su visom žmogaus teisėmis ir panašiai. Kitas dalykas, kuris mane ramino, buvo dėl žodžio, kuriame ginama rasti kiekybiškai vertinamus kriterijus e, priemonėms, kada įsijungia tas sankcijų režimas. Vėlgi man pavyko išvengti tokios formuluotės ir tai, mano nuomonė, yra labai svarbu, kadangi e, kompromisus ir kitose pakeitimuose mums pavyko rasti pusiausvyrą tarp parlamentinės atsakomybės ir vykdomosios valdžios atsakomybės. Tokio pobūdžio pranešimuose, manau, tai yra labai svarbu, kadangi kartais mes tikrai supaigėjame atsakomybės rytis. Aš esu pasirengęs pritarti visiems kompromisams, o taip pat ir daugumai kitų pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas bei kolegos iš kitų politinių frakcijų kadangi aš manau, kad visą tai e, nukreipta tiesiog sustiprinti pranešimui, stiprinti jo dvasį ir matyti tiek. Kol kas ačiū. Grazie. La parola al signor James Key Bright, sanction team del Ačiū dabar ponas James Key Bright. Tai Europos užsienio reikalų tarnybos referato atstovas. Labai ačiū. Galbūt bus geriau, jeigu aš pasakyčiau su tam tikrais komentarais vėliau. Tačiau aš dabar trumpai noriu pasakyti, kad kaip ir praeitais iki esu minėjęs, reaguodamas į politinio saugumo komiteto pakvietimą, kurį mes gavome Liepos 19. E, mes pateikėme savo geriausią patirtį ir daugas susibinarių minėjo, kad pirmiausia svarbu yra vykdyti stebėseną. E, jūsų mintis tam tik tai pritarė. Kitas dalykas, ką turėčiau pasakyti, ką minėjo taip pat ponė Jėgler. Sankcijos sudaro priemonių paketo dalį. Ir mes visada įvertiname taip pat bendrą politinį kontekstą, taip pat kitas taikomas priemonės. Aš jau pradėsiu sveikinau šią diskusiją ir mums malonu pastebėti, kad e, jūsų diskusijose iš tikrųjų e, daug kas susišaukia su mūsų pastangomis apžvelgti ir vertinti šitą geriausią turimą patirtį ir toliau nustatyti bendrą politiką. Na kągi, aš paprašiau jūsų pasisakyti, kadangi buvo tam tikrų klausimų, tam tikrų pastebėjimų, kuriuos įsakė parlamentarai. Būtent dėl to aš jums teikiau žodį, tačiau e, dabar kreipiuosi į pranešėją. E, ar jūs norėtumėte atsakyti? Na, tiesąkant, netiek jau daug galiu pridurti atsakydamas, tačiau bet kuriuo atveju noriu padėkoti poniai Jegler ir poniai Zala už jų indėlį. Taip pat norėčiau padėkoti kitiems šešėliams pranešėjams jie visi iš tikrųjų padėjo daug lengviau rasti bendrą sutarimą tokiu svarbiu klausimu. Kalbant apie pono Kivrait pasisakymą, vėlgi aš labai vertinu nuomonę, man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų tas rytis, kur reikės dar tolesnių diskusijų tarp parlamento ir atitinkamų vykdomosios valdžios šakų. greičiausiai rengsime toliau arba plėtosime bendrą užsienio saugumo politiką. Tačiau labai svarbu, kad e, iškart labai aiškiai būtų pasakyti, jog e, šiuose rūmose mums labiausiai rūpi, jog sankcijos arba priemonės ribojimas būtų taikomos nuosekliai atsižvelgti ir kad būtų nustatyti tam tikri prioritetai, kurie, būtų, kurie galiotų nepriklausomai nuo, taip sakant, vyriausybės spalvos ar politinės orientacijos, nepriklausomai nuo to, apie kurią valstybę kalbam, nuo valstybės didžio įtakos, kad mes laikytumės principų, o ne kartais e, slapstytumėm, dangstytumėm savo poziciją ir e, elgtumėmės kitaip, kai kalbame apie galingas valstybės, įtakingas ar stambes valstybės. Mes pasaulio kise turėtumėm demonstruoti politiką, kuri remiasi aiškiais, nusekliais principais. Ir aš tikiuosi, kad šis politinio saugumo komiteto pageidavimas bus išgirstas įvairiose vykdomosiose tarnybose. Ačiū. Priminsiu, kad balsuosime dėl rekomendacijos pasiūlymo. Vyks per kitą komiteto posėdį, gruodžio 20. Na ir norime pasveikinti poną Watson. Taip pat beje noriu padėkoti už puikiai italų kalbą. Per pochissimo, in attesa che arrivi il... Dabar mums reikia padaryti trumputę posėdžio pertraukėlę, nes reikia palaukti, kol atvyks kolega Kovačev pranešėjas kitų darbo tvarkės klausimų. Bene colleghi, possiamo riprendere i nostri lavori con il punto. Kolegos, tęsime darbą. Penktasis darbo atvarkės punktas, tarybos reglamento 539-2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis pakeitimas. peržiūrėti pakeitimus, kurie buvo pateikti šiai nuomoniai. Ir žodį suteikiu ponui Kovačiavui. Grazie, Presidente. Dear colleagues, I welcome the Commission proposal for the amending the... Čia pirmininkė, mėly kolegos, aš sveikinu pasiūlymą dėl tarybos reglamento pakeitimo, pagal kurį trečių šalių, kurių piliečiai kizdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašus. Tai yra taip vadinamieji teigiami ir neigiami sąrašai. Komisijos pasiūlyme yra numatomas abipusis mechanizmas, kurį dabar reikia atnaujinti tam, kad būtų vis, visapusiškai laikomasi ES veikimo sutarties, numatant stipresnį vaidmenį Europos parlamentui dėl pasiūlymo įvesti saugiklių nuostatas laikinai stabdyti vizų panaikinimą trečio, trečių šalių piliečiams. Mano manimu, kad komisija pasiūlė lankstumo mechanizmą skubos tvarka valstybėms narėms, kurioms kyla problemų dėl imigracijos padėties. Tai yra labai svarbu atsižvelgiant į tai, kokia, kokios pozicijos ES laikosi kitų regiono valstybių atžvilgių. Tokio straipsnio egzistavimas numato bendrą pagrindą ateičiai ir tai gali leisti išvengti tam tikrų problemų valstybėms narėms ir išvengti kliūčių, naikinant vizas ir užtikrinti vizų mechanizmo skaidrumą partnerių atžvilgių. Dėl to norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Komisija siūlo sąlygas, kurių privalo laikytis valstybės komisijos atžvilgių. Na ir automatiškai vizų panaikinimo programos suspendavimas nėra įmanomas valstybėms narėms. Valstybės narės priešingai turi pereiti vertinimo procesą, turi būti daroma nuoroda į ES išorės politiką trečiųjų, trečiosios konkrečios valstybės atžvilgių ir taip pat viso regiono atžvilgių, kur regiono, kuriame yra ta trečioji šalis. Taigi, šiame procese taipogi reiktų įtraukti ir išorės veiksmų tarnybos patirtį bei žinias ir aš būtent tokį pakeitimą ir pasiūliau savo nuomonėje. Užsienio reikalų komitete aktui norėčiau teikti vieną pakeitimą komisijai ir norėčiau atkreipti Libę komiteto kolegų dėmesį į tą pakeitimą. Kiti pasiūlymai, kuriuos gavau iš kolegų, juos aptarsime Libę komitete. Mes tų pakeitimų neteiksime. Mielai išklausyčiau kolegų pastabas. Ačiū. Bene, diamo la parola alla collega Tan, Tania Fayon per Pone Fajon. i socialisti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ir socialistų šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu sloveniškai. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už projekto pristatymą ir pasakyti tokį dalyką. Tai yra labai subtilus politinio pobūdžio uh, pranešimas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai techninio pobūdžio pranešimas, bet ne, tai netiesa. Judėjimo laisvė ES yra iškilęs pavojus. Ir iškilo pavojus Šengeno plėtros procesui ir kai, kai kurių valstybių beviziam režimui. Jau buvo pirmoji atvykėlių iš Vakarų Balkanų banga ir jie mėgino į ES atvykti nelegaliai. Todėl ir parengtas šis pranešimas. Labai kaip subtilus atsakas į susidariusią situaciją. Aš labai sveikinu Europos komisijos pasiūlymą įvesti apsaugos sąlygą laik kad vizos gali būti įvedamos tik tai labai griežtomis sąlygomis ir išanalizavus situaciją. Tačiau praktikoje tai gali turėti labai neigiamų pasiekmių ir kai kurios valstybės gali tokią sąlygą naudoti kaip politinę priemonę, ypač dabartinėje situacijoje, kurioje mes esame atsidūrę. Be to, pagal komisijos pasiūlymą parlamentui tenka tik rekomendacinis vaidmuo, Lygi šiol taip nebuvo, kai buvo keičiamas atitinkamas reglamentas. Vadinasi, Europos komisija ir taryba neturi atsižvelgti į parlamento nuomonę, toliau spręsdami šios klausimus. Todėl aš siūlau, kad komisija, taryba ir parlamentas turėtų būti vienodai informuojami apie susidariusią padėtį ir atitinkamą prašymą. Uh, ir per savaitę turi pateikti savo nuomonę. Be to man kyla abejonių dėl procentų, kurie čia nurodyti. Komisija siūlo, kad viena ar kelios valstybės narės gali pradėti procesą, pagal kurį bus nustatytas arba panaikintas vizų režimas ir numatytas 50 procentų uh, yra numatyta 50 procentų riba. Tai atrodo daug, bet taip iš tikrųjų nėra. Pagal 2010 metų duomenis Vokietija jau dabar galėtų įgyvendinti tokias ypatingasias priemonės. Kitaip sakant, valstybėms narėms suteikiama per daug laisvės apriboti judėjimo laisvę. Net ir tose situacijose, kurios gali būti suvaldomos. Man atrodo, kad reikia nustatyti ne procentus, bet reikia kalbėti apie ryškų prieglopsčio prašančių asmenų skaičiaus padidėjimą arba labai ryškiai pasikeitusius imigracijos srautus vienoje ar keliose valstybėse narėse. Tačiau visų pirma reikia sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Manau, kad ir Libė komitete dabar apie tai yra kalbama. Aš džiaugčiausi, jeigu ir mūsų AFET komiteto ir Libė pasiūlymai šiuo atžvilgiu būtų vienodi. Negali būti, kad valstybės narės apsispręs per naktį laikinai įvesti e, vizas arba panaikinti vizas. Ir tikiuosi, kad ta apsaugos sąlyga niekuomet nebus taikoma, nes tai yra politinio pobūdžio apsisprendimas. Ir tą pasakė ir ES šiuo metu pirmininkaujantį Lenkiją ir Europos komisiją. Taigi, Aš norėčiau jūsų paprašyti paremti mano pakeitimus, taip pat ir žodinius pakeitimus, kuriuos išsakiau vakar vakare. Ir dar kartą pabrėžti, kad mes reikalaujame bevizio režimo ir toms valstybėms, kurios tik pastaruosius du, per pastaruosius du metus prisijungė prie Šengeno, reikia atsižvelgti į visas techninės naujoves, į tai, ką tos valstybės padarė pastaruoju metu. Uh, Ir e, visi šie, visas šis progresas turi atsispindėti pranešime. Pirmininkas, ačiū kolegė. O dabar Džiudis Argentinį. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu iš naujo. Pastaraisiais metais stebėjome arabų pavasario įvykius ir parlamente, kalbėjome apie tai, kad tunisiečiai artėja prie Europos. Bijau, kad šios diskusijos gali iškelti tam tikrų būkštavimų žmonėms, kuriems reikia gauti vizas, kad įvažiuotų į ES. Teigiame, kad norime liberalizuoti, naikinti vizas. Tačiau bijau, kad taip mes tik tai žengsime žingsnį atgal. Ir pritariu poniai Fajon, kad reikia labiau pagalvoti apie tai, kad vizos, vizų sistema neturėtų būti tokia jau liberali. Reikia stebėti imigracijos procesus, srautus ir pažiūrėti, kaip griežta visų politika įtakoja mūsų užsienio politiką, mūsų kaimynus. Ir aš esu yra pakeitimas tuo klausimu parengtas, tai yra tikrai labai geras pakeitimas ir aš tikiuosi, kad užsienio reikalų komitetas štai tokio pobūdžio pasiūlymą pateiks Libe komitetui. Ačiū. Bene, altri interventi? Ačiū. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Tuomet suteiksiu žodį komisijai. Jeigu komisija nori, žinoma, ką nors pasakyti. Jo. Uh, you, and... Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kovačiovui už nuomonės projektą. Mano manimo, pra... nuomonė labai gera. Šiltai ją sveikiname. Dėl pono Kovačiovo siūlomo pakeitimo noriu pasakyti, kad jis yra prasmingas tikrai racionalu būtų įtraukti Europos išorės veiksmų tarnybos vertinimą, primant sprendimą dėl to, ar taikyti vizų režimą ar ne, ir tai mums yra priimtina ir tikimės, kad ir taryboje tai nesukels problemų. Tačiau yra vienas dalykas, institucinis aspektas, nežinau kaip išorės veiksmų tarnyba, uh, elgsis su parlamento pakeitimais. Institucinė prasme, nežinau, kaip, kaip jie elgsis, reiks pasiaiškinti situaciją, bet mums idėja yra primtina. Dėl ponios Fajon pakeitimo. Svarbiausias jos pakeitimas yra susijęs su parlamento vaidmeniu. Mes savo pasiūlyme numatėme labai griežtus kriterijus dėl saugiklių straipsnio panaudojimo, nes manome, kad tik tuo met galime naudotis komitologiją. Tai yra normalu, nes skubos tvarka reikia priimti labai greitai sprendimą ir tuomet komitologijos procedūra tinka. Taigi, parlamentui numatoma savaitė, per kurią parlamentas uh, išsako sutikimą. O tada mes jau tvirtiname ir gyvendiname sprendimą. Mano manimu, tai, kažin, ar atitinka komitologijos procedūrai ir institucinė prasme čia gali kilti problemų. Dėl to reiktų atidžiau pažiūrėti, panalizuoti, kokiu tai turi institucinių padarinių. Ir norėčiau Jums priminti, kad komisija yra įsipareigojusi visapusiškai informuoti parlamentą apie galimus saugiklių straipsnio pritaikymus ir tai yra ir paaiškinamajame rašte išsakyta. Taigi tikrai neketiname Europos parlamento neįtraukti į tą procesą. Tačiau jeigu naudojama komitologijos procedūra, turime labai atsargiai institucinė prasme viską sureguliuoti. Dėl procentų, kaip teigiame anksčiau, ar tai būtų 50 ar 66 procentai, jūs siūlote iš vis atsisakyti procentų. Aišku, tas klausimas plačiai aptariamas taryboje valstybių narių. Komisija Na vėlgi, jeigu taikoma komitologijos procedūra ir procentai nėra numatomi, tai yra primtina komisijai, tačiau mums svarbiausia yra išsaugoti komitologijos procedūrą. Taigi tiek šiam kartui. Ir mes dar pasikalbėsime, aišku, lybę komitete. Ačiū. Grazie, il relatore Kovačev. Dėkoju. Ar nenorėtų dar pasisakyti pranešėjas? Tai ačiū labai, dėkoju kolegoms ir komisijai. Ir pagrindiniam pranešėjų lybė komitete diskusijos apie tai įvyko anksčiau. Kaip ir suprantu jūsų klausimus, tačiau, ponia Fajon, manau, kad lybė komitetas turėtų apsispręsti dėl procentų ir dėl sąlygų, kurių turi laikytis valstybės narės ir informuoti komisiją apie imigracijos padėtį. Aišku, tai nėra vien tik susijęs su vakarų Balkanų regionu, bet suprantame, kod, iš kur ateina tas pasiūlymas. Dėl skubos tvarkos taikymo, jeigu naudosime komitologijos procedūrą, tuomet čia kyla problemų dėl to, kaip įtraukti Europos parlamentą ir kaip numatyti tą vienos savaitės laikotarpį, e, per kurį parlamentas turi išsakyti savo e, nuomonę, tiksliau Libė komitetas. Komisija patvirtino, kad informuos parlamentą apie visus žingsnius, o tai yra tik tai laikinas suspendavimas, laikino suspendavimo galimybė, tai nėra nuolatinis uh, vienos valstybės e, perkelimas iš pozityvaus į negatyvų sąrašą ar priešingai. Tokios nuostatos šiame pasiūlyme nėra. Būtent perkelti valstybę nuolatos visam laikui į, į kažkurį tai sąrašą. Tiesiog tai yra laikinas perkelimas. Taigi aš manau, kad užsienio reikalų komitetas turėtų teikti savo pasiūlymą tokį, koks jis yra ir aš savo ruoštą dar pritarčiau pono Weberio pasiūlymui. O visi kiti pakeitimai, aš manau, turėtų būti dar aptarti Libė komitete. Ačiū. E- Ačiū. Balsavimas vyks šiandien po pietų 18 val. 15 minučių. kitas darbo tvarties klausimas. Tai yra ES politika BRICS šalių atžvilgių, mūsų tikslai ir strategija. Čia pranešėjas yra kolega Zarius Švolski. vystimosi komitetas dar nėra pateikęs savo nuomonės, reikia jiems suteikti tam laiko, todėl balsavimas vyks gruodžio 22 dieną. Susitikimas su naujuoju Indijos delegacijos vadovu yra numatytas 11 val. 15 minučių, todėl dabar iškart suteikiu žodį kolegai Zariu Švolski. Prašom. Ir jeigu įmanoma, nedaugiau kaip 5 minutės. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai penkias minutės ir dar kartą penkias minutės, tai iš viso dešimt minučių nėra taip blogai. Norėčiau visų pirma padėkoti visiems tiems, kurie pateikė savo pateikė, pakeitimus ir ypač tuos, kurie prita, sutampa su mano nuomonė. Kitas dalykas. Aš stengiuosi panaudoti kuo daugiau pakeitimų iš tų 164, kurie buvo pakeiti. Mes su šešėliniu pranešėju dirbome labai konstruktyviai ir esu labai patenkintas tais konsensusais, kuriuos pavyko pasiekti. Trečias dalykas. Mes šiek tiek disk, daugiau diskutavome dėl kai kurių dalykų. Galime sutikti, kad BRICS valstybėms reikia individualaus požiūrio iš mūsų pusės dvišalio požiūrio ir reikia pripažinti, kad šios valstybės yra labai skirtingos. Antra vertus, man atrodo, reikia ir bendro požiūrio į šias valstybės, tai yra ir tas požiūris, kurį išsakau pranešime, taigi reikia tokio dvigubo požiūrio ir individualaus prieimo prie šių valstybių, ir bendro požiūrio į BRICS šalis, kai tai yra įmanoma ir reikalinga. Tam reikia ir atitinkamų politinių priemonių ir instrumentų, kad galėtume būti aktyvus dialogė su šiomis valstybėmis. Jos yra svarbios daugelį jas ryčių, bet mano pranešime pateikti keli pavyzdžiai E, kur mūsų nuomonės ryškiau išsiskyrė. Pavyzdžiui, jungtinių tautų klausimai, kai mm, kalbame apie mūsų gebėjimą kalbėti vienu balsu jungtinėse tautose. Antras dalykas - žmonių teisės, trečias dalykas - klimatas. Taigi, man atrodo, kad mums reikia bendradarbiavimo ir reikia bendros politikos ir ir nereikėtų laikytis stručio politikos, kitaip sakant, nereikėtų apsimesti, kad nematome to, kas yra. Taigi, tai yra bendradarbiavimo, įtraukimo ir atsižvelgimo politika. Reikia atsižvelgti į BRICS valstybės. Atitinkamai jos, yra, jos gali tapti vertingų partnerių, o jeigu į jas neatsižvelgsime, jeigu nekreipsime dėmesio į šių valstybių egzistavimą, tai prarasime galimybę turėti vertingą partnerį politikoje. Ir mūsų pačių vaidmuo gali dėl to susilpnėti. Todėl reikėtų neprarasti uh, galimybės dalyvauti pasaulio sąrangos kūrime kartu su šiomis valstybėmis. Reikia stebėti, kaip pasiskirsto jėgos pasaulyje ir susikurti atitinkamus instrumentus daryti įtaką. Aš nesiūlau įkurti kažkokios atskiros institucijos, bet siūlau vis dėlto koordinuoti Europos užsienio iš, išorės veiksmų tarnyboje atitinkamą politiką. Na, tokie būtų bendro pobūdžio pastebėjimai dėl e, šio pranešimo ir tikiuosi, kad pavyks įtraukti visus tuos vertingus patarimus ir pakeitimų pasiūlymus į galutinę pranešimo versiją ir jiems bus pritarta. Ir balsavimas. E, bei paskutinė diskusija vyks ket, e, gruodžio 14 dieną, o galutinis balsavimas gruodžio 22 dieną. Dėkoju, o dabar kolega Zala, sako pirmininkas. Thank you, chairman. yes, we... Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų diskusijos buvo įdomios, teorinės ir politinės, apie tai, kaip reiktų vertinti BRICS valstybės. Na ir ta pati savoka BRIC valstybės irgi yra diskutuotina, nes dažnai kalbame apie BRIC kaip kažkokią, kažkokį darinį, organizaciją, o kartais kalbame kaip apie pavienės penkias valstybės ir ieškome skirtingų požiūrių į tas valstybės. Ir matyti teisingai, nes turime labai atvirai vertinti situaciją. Yra daugiau veiksnių, kurie jas kurie joms yra skirtingi nei vienodi. Ir reikia surasti pusiausvyrą tarp tų dviejų požiūrių. Tai yra visos didžiosios valstybės - Kinija, Indija, Brazilija, Pietų Afrika, Rusija - tikrai galingos šalys, žemyninės galingos šalys. Ir reikia surasti pusiausvyrą tarp realijų ir tų valstybių bandymų ieškoti vieningos pozicijos jungtinėse tautose. Tai yra vienas klausimas. Ir gal tai nėra taip svarbu, nes tai visuomet yra tokios ad hoc pozicijos, priešingai nei APECO ar ES e, situacijoje, kur yra reali vienybė. Bet surasti tą pusiausvyrą yra labai svarbu ir ne, nekišti galvos į smėlį, kaip, kaip strutis daro. Uh, man labai primtinas buvo tas palyginimas, nes e, kartais BRICS valstybės gali kelti problemų jungtinėse tautose, kuomet išsako savo poziciją, nežinau, kokia dabar yra pozicija dėl klimato kaitos, klausimai dar kol kas yra atviri. Na ir taip pat manau, kad labai svarbu yra sukurti naujų priemonių Europos Sąjungoje dvišalių strateginių partnerysčių. Aš žinau, kad pranešimas yra skirtas BRICS šalims, bet galbūt reiktų pabrėžti, kad ES turi sukurti dvišalės strateginės partnerystės kaip svarbę priemonę ES. Aišku, tai nėra aktualu vien tik tai BRICS šalims. Kalbėdamas savo frakcijos vardu, norėčiau pasakyti, kad pritarėme daugeliu pranešėjo pakeitimų, nes jais yra pakeičiamas pranešimo tonas ir akcentai. Taigi esu įstikinęs, kad surasime subalansuotą rezultatą. Turime dar mėnesį ir aš manau, kad tikrai optimistiškai mums pavyks gerai išspręsti šį klausimą. Dėkoju. Toliau noriu pasisakyti ponės Argentinį. Dėkoju pirmininkė. Kolega Zala visiškai teisus. Šešėlinių pranešėjų susitikimas vyko beveik filosofinėje atmosferoje. Man pasirodė kad tas susitikimas buvo labai įdomus. Mes kalbėjom ne tik apie BRICS šalis, bet apskritai apie ES politiką šių šalių atžvilgių. Pavojus, kuris kyla ES, kurį aš nurodžiau tame sustikime ir norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį dabar, yra tokio pobūdžio. Mes turime įsitikinti, mes esame dabar jau įsitikinę tuo, kad pasaulyje padėtis keičiasi, jau dabar yra kylančios ekonomikos valstybių, kurios jungiasi tarpusavyje, telkia jėgas Galbūt dėl to, kad jos buvo kažkada kolonijinės valstybės ir e, siekia valdymo, gal dėl kitų priežasčių, bet kuriuo atveju jos telkia jėgas ir mums reikia naujos politikos šių šalių atžvilgių. Noriu perspėti ir dėl to, kad mūsų filosofinės diskusijos gali baigtis tuo, kad mes pateiksime pranešimą, kuris kels Europoje tik tai dar daugiau nerima ir baime. Man tikrai nepatinka tai, kad Europa neranda savo vietos besikeičiančiame pasaulyje. Ir pra, šiam pranešimui aš tikrai linkiu rasti tą naują Europos vaidmenį susidariusioje naujoje pasaulio sąrangoje. Manau, kad turint tiek daug e, pakeitimų pasiūlymų nebus labai lengva rasti kompromisus. Bet, bet kuriuo atveju reikia ieškoti nauj, mums naujo vaidmens, naujos pusiausvyros ir aš tikrai esu pasiruošusi padėti jums tą padaryti. Dabar ponė Jėtinmakė, sako pirmininkas. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän... Pone pirmininkė. šio pranešimo sritis yra labai plati. Aš manau, kad mūsų pranešėjas, panas Arijus Švalski, iš tiesų išdėstė daug įvairių minčių ir idėjų, aptardamas šį klausimą, tačiau manau, kad ponas Sariuš Volski yra užsienio politikos ekspertas, ypatingai vertinant, kalbant apie santykius su BRICS šalimis. Keletas klausimų, kur mūsų nuomonės nesutampa. Kaip teigia pranešėjas, svarbu, kad mūsų ES būtų labiau matoma tarptautinėje arenoje ir labiau, geriau atstovaujama. Pavyzdžiui, JAV valstybės sekretorė turėtų žinoti, su kokiu vienu žmogumi gali kalbėtis ES, kam skambinti, e, kuriam asmeniui skambinti. Dažnai jinai sako, kad skambinau kancleriai Merkel, bet, na, tai Merkel yra garbė, bet mums nelabai, nes neaišku, nėra aiškios institucinės sąrangos. Dabar BRICS valstybių veikla yra dažnai siejama su bendra pozicija. Pavyzdžiui, jungtinėse tautose kartais jos kalba vieningų balsų, bet kartais jų nuomonės ir skiriasi. ES turėtų sukurti strateginės partnerystės. Na, nelabai suprantu, kodėl reiktų naujo pozicijų derinimo BRICS valstybių atžvilgių. Na, netgi tas bendras šių valstybių pavadinimas BRICS tarsi reiškia, kad tai yra tų valstybių bendras darinys. Na, o vertinant bendrai mūsų užsienio politiką. Neturėtumėme galvoti apie šias valstybės kaip apie vieną darinį. BRICS darinį ir neturėtumėme vien tik tai kalbėti apie vieną ar, ar, ar, ar, ar kelias valstybės. Negalime kalbėti vien tik tai apie jungtinės, taut, jungtinės tautas ir panašiai. Taigi, koks yra parlamento požiūris? Aš manau, kad mums. Nemanau, kad mums reiktų papildomo personalo išorės veiksmų tarnyboje ryšiams su šiomis valstybėmis. Nemanau, kad galime teikti pasiūlymus, kurie sąlygotų biurokratijos išpūtimą. ES vyksta, ES yra įvairių užsienio politikos krypčių, yra ta užsienio politika, kurią vykdo parlamentas, ta, kurią vykdo taryba ir komisija ir nėra tokios tikros užsienio politikos. Taigi aš manau, kad reiktų kažkaip suderinti tas pozicijas ir parengti vieną bendrą užsienio, užsienio politiką ES. Ir aišku, kad numatyti vieną telefoną, kurio galėtų skambinti valstybės sekretorė. Pane Gomeš. Norėčiau padėkoti Sariu Užpolskį už um, jo indėlį kuris tikrai rodė, kad kolega permastė savo poziciją atsižvelgdamas į kolegų pastabas. Manau, kad tai yra iš tiesų labai sveikas požiūris, rodantis, kad diskusijos šiame komitete yra naudingos. Dabar bandau pergalvoti pono Zalę pastabas, kurias jis išsakė mūsų frakcijos vardu. Ir gal tik tai pažymėsiu, kad pats svarbiausias elementas, bandant parengti poziciją BRICS valstybių atžvilgių, yra pripažinti, kad jos nėra darni grupė. Nesvarbu, kokių ten yra sinergijų konkrečiais momentais, tai, kas jas vienyje, dažniausiai yra tiesiog poreikis mums pastatyti bloką, oponuoti mums. Tačiau tarptų valstybių skirtumų yra milžiniškų. Tai net nėra na, formali grupė. Ir mes būtent gal juos ir sujungėme ir sumetėme į vieną podą, gal ne visiškai teisingai. Ir tarp jų yra tokių labai svarbių prieštaravimų. Pagrindinis yra jų poziciją saugumo taryboje. Dvi narys, narys laikosi labai konservato, konservatoriško, ne reformistiško požiūrio, tai yra Kinija ir Rusija, jos nori išsaugoti status quo saugumo taryboje, o kitos dvi, Indija, Brazilija, nori būti atstovaujamos kaip nuolatinės e, tarybos narės. Tai yra esminis skirtumas ir reikia tinkamai vertinti. Ir apie tai reikia pamastyti, nes aš manau, kad Europos Sąjunga dažnai yra šlėjama su Rusija ir Kinė, bandant išsaugoti status quo, atstovaujama dviejų saugumo tarybos nuolatinių narių. Taigi visa ta retorika, kad saugumo taryba turi būti išplėsta ir kad saugumo tarybos legitimumas turi būti peržiūrimas, kad būtų veiksmingesnė ir taip toliau, tai yra nesąmonė, nes niekas taip ne, nemano. Žinome, kad dvi šalis yra mūsų tarpe, kurios nieko nenori keisti ir nori išsaugoti status quo. Tačiau taip pat žinome, kad jeigu to nedarysime, neturėsime reguliuojančios veikiančios sistemos pasauliniu mastu saugumo taryba atsidurs vis dažniau situacijose, kai jos legitimumas bus kvestionuojamas ir kai nebus aišku, ar gali imtis veiksmų. Ir aš manau, kad parlamento vaidmuo yra reikalauti, kad ES suvaidintų tinkamą vaidmenį saugumo taryboje. Aišku, tam reikia keisti status quo. Taigi aš manau, kad reikia apie tai pamastyti, apie tai turi pamastyti ir mūsų pranešėjas, šiame rengdamas pranešimą apie BRICS. Ačiū. Dabar kalbės ponas Lefle. Išorės veiksmų tarnybos direktorato Amerikoje atstovas. Much, for, uh, Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Norėčiau visų pirma labai pasveikinti parlamento susidomėjimą BRICS valstybėmis ir jų vaidmenių tarptautinėme, tarptautinėje arenoje. Ypač pastaraisiais metais mm, vyko daug diskusijų ir tiek spaudoje, tiek kitur apie augančių, kylančių ekonomikų valstybės ir ypač apie BRICS valstybės. Mūsų direktoratas susitinka su šių valstybių atstovais nuo 2009 metų reguliariai. Bet aš norėčiau kaip įspėti parlamento narius, lygiai taip pat kaip jau kai kurie kolegos pasisakė, dėl to požiūrio į BRICS kaip į kažkokį bloką. Kartais šios valstybės labiau apibrėžia savo bendrumą per e, neigiamus dalykus, tai yra per tai, ko jos nenori ir kam nepritarė, negu pagal kažkokias tai bendrybės. Todėl kiekvienų klausimų reikia atskiros analizės reikia išanalizuoti, kur šios valstybės dirba bendrai, kur sutampa jų interesai, kur jie nesutampa. Jau buvo minėta jungtinių tautų klausimas, žinoma, kai kuriais jungtinių tautų klausimais jiems pavyko rasti bendrą sprendimą, bet ne visais. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra ir saugumo tarybos sudėties keitimas bet ne tik. Taip pat ir kai kuriais svarbiais politiniais klausimais šioms valstybėms nepavyko susitarti arba nepavyko išlaikyti susitarimo ilgesnį laikotarpį. Taigi neatsižvelgiant į visas pastatą, pa, į visus, visą tai, kas buvo pasakyta, Sirija buvo vienas iš tokių klausimų. Jie, Briks valstybės tarsi ir susitarė, tačiau veikia labai skirtingai. Kai buvo mm, tarpininkavo misija šią vasarą, uh, Ir kaip tik Indija, Brazilija ir Pietų Afrika buvo tos valstybės, kurios vyko į Siriją, tuo tarpu Rusija, Kinija iš savo, kaip sakyti, nacionalinių interesų pusės, atsižvelgdamos į juos, nevyko į Siriją. Taigi skirtumai yra akivaizdus, lygiai tokie patys skirtumai pasireiškia ir klimato kaitos klausimais. Ten taip pat yra esminių skirtumų tarp šių valstybių požiūrių. Arba, kaip kalbame apie didįjį dvidešimtuką, ten taip pat nuomonės išsiskiria. Mes turime atnaujinti savo požiūrį į kiekvieną iš šių valstybių visų, mūsų santykiai su visomis iš jų yra labai svarbus. Mes žiūrime į tai, kaip vyksta vystimasis, mes e, turime stebėti padėtį ir radę bendrumų ir pastebėję juos, žinoma, turime kalbėti su jomis visomis. Tačiau mes neturime jų spausti tapti kažkokią grupę ir bendradarbiauti su jomis kaip su grupė. Bet kuriuo atveju šios valstybės yra nauji veikėjai pasaulinėje scenoje Bet jeigu nekreiptume dėmesį į kitus, par... dėmesio į kitus partnerius, tai taip pat elgtumėmės neteisingai, kadangi yra tokių valstybių, kurios nėra BRICS e, narės, bet labai intensyviai bendradarbiauja su atskiromis BRICS valstybėmis. Pavyzdžiui, Turkija, Meksika, Koreja, Indonezija. Galėčiau paminėti ir dar nemažai kitų valstybių. Dar vienas pavyzdys kai prezidentas Dilma Rusev atvyko į Briuselį prieš mėnesį į, jung, į ES ir Brazilijos susitikimą, ji atvyko į tris miestus. Tai yra Briuselis, Sofija nes jos šeima yra iš ten kilusi ir ji nuvyko į Turkiją, nes Turkija Brazilijai yra labai svarbus europinis strateginis partneris. Taigi į tai reikia atsižvelgti, kai mes kalbamės su Brazilija ir kai kalbamės su Turkija. Visos penkios BRICS valstybės yra ES strateginiai partneriai ir visos jos yra mūsų bendro požiūrio objektai. Ir e, Europos e, vadovų taryba prašė pateikti mūsų poziciją šių valstybių atžvilgių ir analizę. Mums reikia susimastyti, kaip geriau pasinaudoti strateginę partnerystę su šiomis valstybėmis, kaip ją padaryti veiksmingesnę, kiekvieno partnerio atžvilgių atskirai. E, tuo at, tais atvejais, kai grupavimas yra prasmingas, tą taip pat reikia daryti. Reikia išrinkti tas sritis, kuriuose bendri veiksmai būtų prasmingi. Taip, ar pasižiūrėti kažkokius tai konkrečius klausimus, kur galima rasti bendrumų, kur jau yra sėkmingai bendradarbiaujama. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su produktų padirbinėjimu, su, e, ben, su Kinija ir Indija Taip pat bendradarbiavimas su Brazilija vystimosi klausimais ne Latino Amerikos šalyse, Pietričio Azijoje, Afrikoje. Yra ir kitų pavyzdžių, kur, tokios, kur yra atsiradęs sritys, kuriuose yra ypatingai bendradarbiaujama ir jos reikėtų stiprinti. Pirmininkė, norėčiau dar paminėti tris e, vidaus klausimus, kurie taip pat atsispindi ir pranešime. Penktasis punktas. Čia kalbama apie didįjį dvidešimtuką. Tai yra tas formas, kuriame ieškome konsensuso. Mes sutinkame, kad tai yra labai svarbus forumas. Ir būtent dėl tų priežasčių svarbus, kurios ir minimos pranešime. Tai yra nauja konsteliacija, į kurią įeina ir BRICS, ir daug kitų svarbių valstybių partnerių kurios nepatenka į tradicinę pasaulio valdysenos e, schemą. Todėl e, jeigu kartais tradicinėse schemose bendradarbiavimas vyksta nelabai sėkmingai ir virsta tik tai varginančiomis diskusijomis, tai G20 susitikimo e, rėmose galima kai kurios klausimus išspręsti efektyviau. Tai yra labai efektyvus forumas tam tikriems e, klausimams spręsti, bet reikia pagalvoti ir apie kitus įmanomus finansinių klausimų forumus, darbtautinių bendradarbiavimo forumus, į kuriuos įtrau, galima būtų įtraukti ir BRICS valstybės ir efektyviai bendradarbiauti. Kitas klausimas, septintas klausimas, bendradarbiavimas e, su ES išorės veiksmų tarnyba ir jai vadovaujant. 21-26 straipsnis ES sutartyje suteikia e, užsienio politikos įgaliotinėje teisę atstovauti ES užsienio, veiksma, užsienio politikoje. Būdama komisijos vicepirmininkė, aukštoji užsienio politikos įgaliotinė siekia geriau susijęti užsienio politiką su kitomis ES politikomis su įvairiais sektoriais ir su kitų komisarų darbu. Būdama ir užsienio reikalų ministrų sustikimo vadovė, jis siekia geresnės, geresnio valstybių bendradarbiavimo ir jų valstybių narių gebėjimų susijimo e, rengiant užsienio politikos e, svarstant užsienio politikos klausimus, rengiant pasiūlymus ir juos įgyvendinant. Taigi mes mm, labai taip pat ir sveikiname tai, kaip siūloma šiame pranešime bendradarbiauti institucijoms pagal Lisabono sutartį ir ta, sveikiname tą vaidmenį, kuris yra skiriamas Europos parlamentui ir tą paramą, kuris suteikiama už išorės veiksmų tarnybai ir jos vadoviai. Taip pat e, devintas punktas e, - koordinavimo klausimas išorės veiksmų tarnyboje. Siūloma įsteigti tam tikrą koordinavimo komisiją išorės veiksmų tarnyboje mm, siekiant geriau bendradarbiauti su BRICS. Man atrodo, kad tokios tarnybos e, sukūrimas mm, nebūtų labai protingas. Jeigu prisiminsite dėrybas, kurios vyko kuriant išorės veiksmų tarnybą, tai ten buvo pabrėžiama ir parlamentas tą darė, ir, ir taryba tą darė, ir komisija, kad turėtų būti dirbama geografiniu pagrindu. Taigi, jeigu mes įkursime BRICS skyrių, tai iškart atsiras tam tikra įtampa ar nesusipratimas dėl to, kas iš tikrųjų yra atsakingas už tam tikras e, sritis. Tai kas tada vadovauja santykiams su Brazilija, su Indija, su Pietų Afrika ar kitomis valstybėmis. Todėl mes manome, kad reikia palikti e, santykių valdymą kiekvieno skyriaus, kuris dabar yra sukurtas geografinių pagrindų kompetencijoje. Darbas galėtų būti papildomas, sakykime, strateginio planavimo skyriaus pastangomis. Toks skyrius jau yra ir jis žvelgia šiek tiek plačiau, šiek tiek toliau į priekį, negu kad tą gali padaryti geografinių pagrindų sukurti skyriai. Kita vertus, išorės veiksmų tarnybos viduje galėtų būti įkurtas vidinis tinklas ar kažkokia darbo grupė, kuri, kurio, kurioje būtų atstovaujami skirtingų skyrių nariai, sakykime, kad ir BRICS, su BRICS valstybėmis dirbančių skyrių nariai ir tokioje darbo grupėje būtų koordinuojami veiksmai ir būtų užtikrinama, kad mūsų politika šių valstybių atžvilgių būtų nuosekli. Ačiū pirmininkė. E, Ačiū <clears throat> už labai įdomų pareiškimą. Dabar Sarė Švalskė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad mūsų su ponu Zaleriu nuomonės iš principo sutampa. Dabar tuo esminiu klausimu. Faktai yra tokie, kad jie susitinka reguliariai, koordinuoja pozicijas, laikosi vieningų pozicijų, imasi vieningų veiksmų. Tai yra šešios, šeši klausimai dėl jungtinių tautų, dėl Dramblio kalo kranto, Sudano, dėl kosmoso ir Sirijos. Tai yra įrodyti faktai. Ir nors tie faktai yra tik tai 5 procentai ar tik 1 procentas to, kas, ką daro BRICS valstybės, vis tiek negalime apsimesti, kad jos to nedaro, kad nederina savo pozicijų. Na ir tai, ką sakė kolegos iš žaliųjų frakcijos. Uh, Aš manau, kad reikia elgtis su jais kaip su suaugusiais, svarbiais pasaulio arenos veikėjais. Ir negalime manyti, kad jo, jie nesuaugę, nesubrendę. Manau, kad turėtumėme vengti postkolonijinio požiūrio į BRICS valstybės. Tik 7 iš 27 yra postkolonijinės, 20 yra ne. Ir mes žinome, kokie kompleksai yra susiję su tomis šalimis. Dėl to, ką sakė išorės veiksmų tarnybos atstovas. Aš nemanau, kad mano pranešimas išsako darnius, nemanau, kad mano pranešimas nėra darnus, yra skirtingų požiūrių, bet yra sričių, kur požiūris yra vieningas ir darnus. Jūs minėjote tris klausimus. Penktasis, didysis dvidešimtukas, taip, pritariu, tai yra tas forumas, kur galime susitikti tomis šalimis. Dėl septintojo punkto, vyriausioji galiotinė, ne ir jos atsakomybė. Taip teisingai interpretuojate sutartį, tačiau kyla klausimas, ar taip yra realiai. Ar ši sutarties nuostata yra taikoma vyriausiasios įgaliotinės dėl BRICS šalių? Manau, kad ne, arba bent jau nepakankamai. Devintasis punktas - koordinavimo padalinys. Tai būtų ad hoc koordinacinis padalinys. Žodis ad hoc nebuvo paminėtas, nesvarbu, kaip jį pavadintumėme, aš manau, kad tai tikrai suvaidintų neblogą vaidmenį, nes tie, kurie anksčiau nesikalbėjo, galėtų bent jau pasikalbėti apie tai. Tie, kurie dirba ties Rusija, Kinija, Indija, ne, nesikalba tarpusavyje, jie turėtų tą daryti, nesvarbu ar tai būtų darbo grupė, komanda, ad hoc, padalinys. Akivaizdu, kad jis yra reikalingas. Aš suprantu tą geografinį požiūrį, tačiau nepamirškime, kad Toks požiūris yra 19-20 amžiaus požiūris. Pasaulis yra tinklas, tai nėra žemynų e, darinys. Ir negalime visko skirstyti geografiniu pagrindu. Na, bendrai aš manau, kad mąstymas pažengė į priekį ir manau, kad galime surasti tinkamą pusiausvyrą ir traktuoti tas valstybės kaip atskiras nedarnes, bet tam tikrose srityse darnes ir koordinuotas, dar nekoordinuotą grupę. Ir ponė Jėtinmakė, man atrodo, sakė, kad kad tos šalys yra netokios darnios kaip mes. Pažvelkime į Libijos situaciją jų pozicija buvo vieninga, o, o mūs, pas mus su visomis su, sudėtingomis struktūromis nepavyko mums išlaikyti vieningos pozicijos. Taigi nedar, nedarnios BRICS valstybės buvo darnesnės nei mes, Europos Sąjunga, taipgi tikrai ne, nenuneikime to reiškinio, BRICS reiškinio. Sutinku su tuo, ką sakė Ana Gomeš, tačiau mano bendra išvada būtų štai, kokia reikalingas kitas pranešimas, kur būtų kalbama apie strateginės partnerystės Aš nemanau, kad tai, ką daro ES ir išorės veiksmų tarnyba, yra teisinga. Tai, kas yra svarbu ir, ir didelis, tas valstybė, kuris svarbi ir didelį, tada reikalinga strateginė partnerystė. Man strateginis reiškia, kad tai yra mano partneris, kuris pritarė mano vertybėms ir su kuriuo aš bendradarbiauju. Brazilija strateginė partnerystė, Indija strateginė partnerystė, Indija, Kinija tam tikra prasme strateginės partnerės, nes man kyla strateginių problemų ir galbūt vilčių, bet ne, ne dėl to strateginės, kad su manimi bendradarbiauja, man kaip Europos Sąjungai dažniausiai jos stato kliūtis e, žmogaus teisų, klimato kaitos, demokratijos e, klausimais. Taigi, aš kaip juos ir į pirmininką, mums reikalingas pranešimas apie strateginės partnerystės neturėtumėme įvardinti naujų faktų tarptautinėje arenoje, nes jau eilę metų vykdome tik geografinę užsienio politiką ir jeigu užsienio politika ir toliau bus geografinė ir apsimesime, kad tų naujų reiškinių nėra, jie nešnyks savaime. Tai požiūris yra neteisingas. Ir aš manau, kad mūsų komitete konsensuso yra daugiau. E, dėl įvairių diskusijų ir matau šiek tiek pažangos ir išorės veiksmų tarnybos mąstymę. Nežinau, kaip bus, kaip tie žmonės dirbantis su Kinė ir Indija, Brazilija galėtų susitikti ar kaviniai, ar kažkur, bet kas mėnesį bent jau susieiti, pamastyti, pakalbėti ir aptarti ne tas strateginės partnerystės, bet apskritai, kas kas yra daroma tose valstybėse mūsų atžvilgiu. Nes kol kas spraga yra didžiulė ir nors galbūt ta spraga yra tik tai 5 procentai visų klausimų, ar 1 procentas tų klausimų, tačiau tas 1 procentas yra svarbus, nes jos mums kelia problemų dėl svarbiausių egzistencinių dalykų. Mūsų teisės kalbėti vienu balsu jungtinėse tautose, dėl saugumo veiksmų, kurių ėmėmės Libijoje. Na, išskyrus vieną didelę valstybę, kuri pasitraukė į šoną. Tačiau manau, kad ateityje tas reiškinys tik stiprės ir auks, tikrai nemažės. Taigi tokia politika, kai nėra pripažįstama realija, yra slėpiama galva smėlyje, tai nėra teisinga pozicija. Aišku, pritariu tam, kai jūs sakėte apie tai, kad nuomonės skiriasi, kad pozicijos nesutampa dažnai ir kad reikia su jomis elgtis atskirai, visa tai yra tiesa, tačiau neteisinga yra ignoruoti tokį naują reiškinį, kai koordinuojami de facto yra veiksmai. Taigi mes savo ruoštų bent jau turėtumėme taikyti atviro koordinavimo metodą. Ačiū. Grazie. Allora possiamo passare al punto seguente. Ačiū. Tuo šį klausimą ir baigsime. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Bet dar priminsiu, kad balsavimas šiuo klausimu vyks 20 gruodžio. Na, o kitas klausimas yra pono Panceri pranešimas. Tai yra delegacijos su Magreb arabų šalių grupė vadovas. Ir tai yra ataskaitą dėl Europos parlamento ir Alžyro tarp parlamentinio susitikimo, kuris vyko lapkričio 2-5 dienomis. Norėčiau suteikti žodį ponui Panseri, kad jis trumpai referuotų apie šio susitikimo rezultatus ir taip pat norė, ypač norėčiau išgirsti jūsų nuomonę trimis klausimais. Pirma, Alžyras, saugumo padėtis Alžyre. Antras dalykas - Alžyro institucijų nuomonė apie Magreb arabų šalių politiką ir apskritai šio, šių šalių atžvilgių išreiškiama nuomonė. Trečias klausimas. Kaip jums pasirodė e, Alžyro nuomonė apie tai, kaip ar ES galėtų dalyvauti rinkimų stebėjimo misijoje Alžyre. E, Ačiū pirmininkė. Kaip minėjote, šis susitikimas vyko lapkričio 2-5 dienomis. Ir mm, mūsų tikslas buvo pasižiūrėti, kiek yra linkstama į reformas, po arabų pavasario. Buvo kalbama apie moterų dalyvavimą rinkimuose ir politinėme procese, apie rinkimų įstatymo keitimus ir panašiai. Be to mes norėjome pasižiūrėti. Ar ES nevertėtų nusiųsti rinkimų stebėjimo misijos, taip kaip tai buvo daroma Tunise. Taip pat mes buv, norėjome pasiūlyti įsteigti specialų organą abiejose Alžyro e, parlamento rūmose. Tai būtų organas, kuris koordinuotų ES ir Alžyro par, tarp parlamentinius santykius. Be to mes norėjome padrasinti Alžyrą bendradarbiauti su ES ir sukurti bendrą veiksmų planą tokiam bendradarbiavimui koordinuoti. Europos parlamento delegacija susitiko su įvairiais institucijų atstovais, su abiejų parlamento rūmų pirmininkais, su užsienio reikalų ministru su Afrikos reikalų ministro pavaduotoju ir kitais aukštais atstovais. Taip pat mes susitikome su Alžyro parlamento delegacija, nacionalinės tarybos atstovais, nacionalinių e, parlamento rūmų atstovais ir panašiai. Bendravome įvairiais klausimais. Kaip minėjau, ES ir Alžyro bendradarbiavimas, politinės reformos Alžyre, Alžyro situacija atsižvelgiant į Magreb šalių padėtį, Alžyro institucijos mums pristatė visas Euro, Alžyrė vykstančias politinės reformas ir mes remiame jas bei skatiname šį procesą. Norime sustiprinti demokratiją Alžyrę, sustiprinti laisvę ir geresnį valdymą visose lygmenyse. Mums buvo prane, pateikta ataskaita ir apie Alžyro ekonomikos plėtrą, apie jos perspektyvas. Diskusijų metu e, delegacijos pateikė bendras e, išvadas. Ir tai buvo be ne pirmos tokio pobūdžio pateiktos bendros išvados per keletą metų, nes anksčiau diskusija vykdavo tikrai labai vangiai ir sunkiai. Pabrėžti turėčiau tokį dalyką. ES ir Alžyro santykiai tikrai plečiasi, ypač jie pagerėjo po asociacijos sutarties pasirašymo. Tarp parlamentinis dialogas tapo strateginio pobūdžio dialogu ir aš manau, kad šią diskusiją reikia ir toliau stiprinti, įtraukti Algžyrą į Europos kaiminystės politiką ir panašiai. Kitas dalykas mm, kalbėjome apie galimybę įsteigti nuolatinį komitetą Alžyro parlamente skirtą dialogui su Europos Sąjunga. Dabartinės politinės reformos yra istorinė galimybė e, priimti naujo pobūdžio įstatymus, įtraukiančius ir moteris į politinį gyvenimą, mes tą ir išsakėme, manau, kad moteris reikia įtraukti ir į socialinį, ir į ekonominį šalies gyvenimą, įtraukti jas į darbo rinką ir skirti tam pakankamai dėmesio bei priemonių. Taip pat reikia suteikti sąlygas e, dalyvauti e, visuomeninėme gyvenime ir įvairioms neviso, nevyriausybinėms organizacijoms, reikia garantuoti rinkimų laisvę e, ir garantuoti daugia partinę sistemą bei partijų finansavimo skaidrumą. Apie, kalbant apie viso regiono politiką, Buvo pabrėžiama, kad Magreb valstybės yra bendro likimo valstybės ir um, ES remia jų regioninį bendradarbiavimą. Regioninis bendradarbiavimas turi būti plečiamas, siekiant efektyviau spręsti visam regionui kylančius klausimus. E, Alžyro institucijos buvo paragintos e, surenkti 2012 metais teisingus ir laisvus rinkimus. Europos parlamentas pasiūlė siūsti stebėtojus rinkimų metu, išreiškėme savo pasirengimą pasidalinti patirtimi ir pakalbėti apie tai su visomis suinteresuotomis Alžyro institucijomis. Rinkimų koordinavimo grupiai vadovauja ponas Albertinė ir ponė Žoly. Ši grupė tikrai gali padėti išvengti neužtikrintumo, iškraipimų ir e, manau, kad šios grupės darbas tikrai nepakenks parlamento įvaizdžiui. Kai stebime rinkimus, reikia būti labai atidiems, tai neturi tapti turistinėmis kelionėmis ir manau, kad dabartinė mūsų darbo grupė tikrai dirba gerai. Taip pat raginome atsisakyti muitų visame regione, kaip įmanoma greičiau. Taip pat kalbėjome apie pilietinės visuomenės stiprinimą, apie nevyriausybinio organizacijų ir įvairių sąjungų stiprinimą. Ir buvome susitikę su kai kuriais e, atstovais. Vėlgi buvo mm, iškeltos problemos, kurios egzistuoja tarp nevyriausybinio organizacijų, pilietinės visuomenės atstovų ir vyriausybės šioje valstybėje. Dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Komiteto pirmininkui Albertinį tokio pobūdžio laišką mes jau nusintėme. Mes patik, parengėme e, poniai Lochpylę laišką, kuriame prašome uh, surenkti bendrą susitikimą dėl Magreb valstybių pabėgėlių likimo. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie terorizmo klausimus ir tam reikėtų skirti bendrą posėdį, tarp, e, kuriame dalyvautų AFET ir Magreb delegacijos atstovai. Reikėtų taip pat pakalbėti ir apie Alžyro bendradarbiavimą su Mauritanija, Nigeriu ir pagalvoti, ar ES negalėtų čia geriau tarpininkauti. Mes sustikome ir su ponu Maseliu, užsienio reikalų ministru. Ir mes nusiūsime atitinkamus laiškus abiems parlamento rūmams Alžyre, kuriame suformuluosime pasiūlymą įsteigti nuolatinį komitetą bendradarbiavimui su Europos Sąjunga. Taip pat mes man numatome susitikti su Tuniso ir Maroko profsąjungų ir organizacijų atstovais bei su jaunimo organizacijų atstovais Alžyro nepriklausomybės e, metinės 2012 metais. E, bus taip pat puikiai proga surenkti prieimimą Europos parlamente ir pakalbėti apie tai. Taip pat dar keletas vakarų Saharos e, atžvilgių išsakytinų dalykų. Aš susitikau su ponu Danduf ir reikėtų dar kartą atnaujinti kvietimą atitinkamam susitikimui. E, mes norime susitikti su užsienio reika, e, žmogaus teisų pakomitečio atstovais. Ir toks bendras AFET ir žmogaus teisų pakomitečio posėdis galėtų apsvarstyti žmogaus teisų klausimus atitinkamame regione, humanitarnės pagalbos klausimus ir panašiai. Taip pat būtų neblogai jeigu pon, pon, ponas Polisarijo būtų pakviestas į tokį posėdį, bendrą posėdį, kuriame dalyvautų AFET ir Magrebo delegacijos nariai. Buvo pateiktas taip pat ir žodinis klausimas dėl ad hoc delegacijos nusiuntimo į Europos parlamento delegacijos nusintimo į pabėgėlių stovyklas ir padėties įvertinimo ten. Taigi tokie būtų mūsų sustikimo rezultato. rezultatai. Prevenyra. Ačiū, panė Tancelė. Ar norėtų kas nors pasisakyti? Pone Penara. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pati buvau delegacijos narė vykstant į Alžyrą, dabar atsakant į iškeltą klausimą, ponė pirmininkė, dėl esamos padėties. Tai yra tokia padėtis, kur egzistuoja didelis noras vykdyti politinės reformas, yra nemažai įstatymų, dėl kurių bus balsuojama greitai. Kalbant apie moterų kvotą ir situaciją, norėčiau pasakyti, kad tai buvo priimtas įstatymas, pagal kurį 20 procentų sąrašų uh, turi būti skiriama moterims. Taigi 30 procentų mažose miestuose, 30 procentų vidutinėse miestuose, 20 mažose, 40 didžiuosiuose miestuose. Taigi tai yra didelė pažanga, tačiau aš manau, kad tos kvotos jų nepakanka, nes feministų organizacijos kėlė aktualias problemas. Pirmiausia, šeimos padėtis. Moteris turi prašyti leidimo, kad galėtų pradėti tokį veiklą. Taigi dėl kvotų situacija pagerėjo, tačiau e, moterų padėti šeimoje tikrai yra tokia, kad moterys negali visiškai laisvai priimti sprendimų. Ta norėčiau pabrėžti. Ir pirmini, parlamento pirmininkui uždaviau šį klausimą ir jis atsakė, kad dabar tas moterų kvotos klausimas daugiau nėra aptarinėjimas. Dėl saugumo. Ir dar du klausimai, kuriuos norėčiau pabrėžti, ponė, ponas Panzerė apie tai kalbėjo. Vienas svarbus klausimas - įstatymo projektas, dėl kurio dar nebuvo balsuotas, man atrodo, buvo atidėtas balsavimas, būtent daug partnerių kelia tą klausimą įstatymo projektas dėl e, steigimosi laisvės. Žmogaus teisų e, kovotojas e, Alžyre teigia, kad čia kyla pavojus, nes projektas, įstatymo projektas gali būti atmestas, ypatingai kalbant apie tam tikrus aspektus, finansavimą. Ir prieš steigiant asociaciją reikalinga tenkinti tam tikrus reikalavimus. Ir panašu, kad e, tas įstatymų, įstatymų projektas e, neduos jokių rezultatų. Taigi čia kyla daug problemų ir nevyriausybinės organizacijos ir žmogaus teisų komisijos pirmininkas e, kėlė tą problemą. Balsavimo data buvo atidėta. Tikimės, kad galiausiai balsavimai dėl, dėl šio įstatymo projekto įvyks. Dėl saugumo mag, Magrebo šalyse. Man tai buvo gal gan įdomus momentas susitikti su ministru Beseler, kuris išdėstė savo strategiją dėl, dėl, dėl saugumo, uh, kokie santykiai su kaiminėmis valstybėmis, ES, Junktinėmis Amerikos valstijomis, jis išdėstė tą savo strategiją ir man ji pasirodė labai įdomi, nes keliamas ir saugumo, ir, ir gynybos klausimas, kova su terorizmu, taip pat kova su skurdu. Aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu, kadangi jeigu yra daug skurdo, tuomet kyla pavojus, kad piliečiai gali užsimti ne visiškai tinkamą nusikalstamą veiką. Rinkimų komisija dabar. Vyko didžiulės diskusijos. Europos parlamento delegacijos atstovai reikalavo, klausė ne kartą, ar būtų įmanoma atsiųsti rinkimų stebėjimo misiją iš Europos parlamento. Uh, galiausiai na, pavyko kaip ir išspausti tą kvietimą. Tačiau opozicinės partijos atstovas, man atrodo, generalinis sekretorius tos partijos susitiko ir su kitos partijos pirmoju, opozicinės partijos sekretoriumi ir panašu, kad tas noras judėti demokratijos link. Kažin ar yra pakankamas. Ir kyla pavojus, kad rinkimų komisija, tą akcentavo ir nevyriausybinės organizacijos, pateks į procesus, kurie nebūtinai prives prie demokratijos. Tunise čia svarbu tai, kad yra nepriklausoma komisija, kuri organizuoja rinkimus. Ir tai yra lygi teisėta komisija, o Alžyre tos nepriklausomos komisijos nėra. Tai yra Teisingumo ministerijos padalinys ir taip pat vidaus reikalų ministerijos e, bendras su Teisingumo ministerija padalinys. Ir čia kyla problemų, nes ta komisija nėra nepriklausoma. Taigi reikia labai atidžiai vertinti situaciją ir mūsų informavo, kad mes, europiečiai, kažin, ar galime dabar labai viešai kvestionuoti tą, tą procesą, nors tas procesas kelia atitinkamų abejonių. Prašome, jeigu turi klausimą. Ačiū. Sako pas Panceri. Yra du dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Pirmiausiai, kalbant apie saugumo strategiją. Mes Alžyrių prezidento paprašėm įtraukti Maroką į kovos su terorizmu procesą, kadangi tai yra vienas iš jautriausių klausimų. Tai turi būti padaryta, kadangi dabar vyksta štai kas. Ehm, procesas yra labai sudėtingas. Ehm, Vakarų Saharoje kai kada asmenys yra tiesiog e, areštuojami neaišku už ką, be jokių rimtų priežasčių. Ir e, tai veda prie radikalizacijos. Tas faktas, kad Al-Qaeda veikia šioje zonoje ir nemažai ginklų dabar yra įvežama iš Libijos, kelia nerimo Ir iš tikrųjų abi šalis reikėtų įtraukti šį procesą. Taigi Maroką labai būtina patraukti yra savo pusę. Na, o kalbant apie rinkimų stebėjimo procesą, dėje, turiu pasakyti dėje, per daug parlamentarų vyksta įvairias valstybės, sudavė tekstu, kad jie stebės rinkimus, išleidžiamos didžiulės lėšos, jie kartais užsiema neaišku kuo, ehm, Na, iš tikrųjų būtų naudinga, jeigu mes turėtumėm daugiau disciplinos šitokio pabudžio veikloje. Jeigu jau siunčiame rinkimų stebėjimo misiją, ji turėtų būti panaši į e, tą, tą grupę, kuri vyko į Tunisą, tą, tą misiją, kuri vyko Tunise, e, laikantis europinių sąlygų, o ne Tuniso sąlygų. E, kadangi rinkimų stebėjimas, jeigu jis vyks, jis turi būti vykdomas rimtai. Mes nenorime kažkokios tai fragmentacijos, nenorime skaldyti pilietinės visuomenės. Kartais geriau yra nedaryti nieko, negu daryti kažką visiškai nerimtai. Taigi norėtumėm, kad čia būtų tam tikrų garantijų. Ačiū. Turiu kitą klausimą, ponia Picelį. Mes gerai žinome, kad kokie yra skirtumai tarp Alžyro ir Maroko. Taip pat vakarų Saharos. Tačiau kokie dabar yra santykiai tarp Alžyro ir Maroko? Ar tie santykiai geri? Ar jie vidutiniški, ar jie pablogėjo? Kokios yra ateities perspektyvos? Tai yra svarbu, sprendžiant tokius klausimus kaip sienų kontrolė, terorizmas ir panašiai. Na, santykiai nėra labai geri, oficialūs sutikimai vyksta, tačiau tie santykiai nėra labai geri, ekonominės, socialinės problemos, kovos su terorizmo klausimai. Man susidaro įspūdis, kad Alžyras turi savo geopolitinį kelią e, ir jų vizijoje Marokui vietos kaip ir nėra. E, manau, kad mes turėtumėm dirbti daugiau tą linkmę, kad Marokas būtų įtraukiamas į procesus. Ir manau, kad būtent tokį kelią turėtumėm pasirinkti. Ačiū. Vienuolika, penkiolika, kitaip sakant, po 20 minučių vyks uždaras posėdis. bus sutikimas su Žao Kraviniu, e, naujojo ES delegacijos Indijoje vadovu. Taigi dabar darysime pertraukėlę iki 15.11, kada ir prasidės uždarasis posėdis.